Na ir paskutinis pranešimas. Pagal 211 taisyklės trečiąją dalį Konstitucinių reikalų komitetas siūlo štai taip interpretuoti 13 taisyklės pirmąją, pirmąjį skirsnį, kur kalba eina apie kandidatūras ir bendrasias nuostatas. Jeigu reikia keisti parlamento vicepirmininką, yra tik tai vienas kandidatas, tuomet kandidatą patvirtiname plojimais pirmininkas savo nuožiūrą nusprendžia, ar turi būti skelbiami rinkimai ir ar yra balsuojama slaptai, ar patvirtinamas kandidatas plojimais. Kandidatas perims e, vicepirmininko postą. Jeigu nėra prieštaraujančiųjų ir nebus prieštaraujančiųjų iki rydienos, ketvirtadienio, tuomet e, ši taisyklės interpretacija taps galiojančia.